Vaiz, mielai parlamente pristatysime vis, visą situaciją susijusią su techniniais ir saugumo aspektais. Norime pasirūpinti. Norime užtikrinti, kad imtumėmės prevencinių priemonių prieš katastrofą, o ne tik tai e, bandytume e, tvarkyti jos pasiekmes. Ačiū, pane komisijos nariai. Mėly kolegos, diskusiją šiuo klausimu baigiame. Pereisime dabar prie kito darbo tvarkės klausimo. diskusijos dėl žodinio klausimo vulkano pelenų sukelta krizė. Palauksime, kol komisijos narys atsisės ir toliau tęsime diskusijas. Dabar žodis bus suteiktas pranešėjai ponai Tikau. Dėkoju. Ponas Simpson atsiprašo, kad negali dalyvauti diskusijoje dėl vulkano pelenų sukaltos krizės. Beje, reikia pasakyti, kad būtent dėl šios pačios problemos jis negalėjo atvykti, nes buvo atšauktas jos skrydis dėl pelenų grėsmės ir jis negalėjo atskri, atskristi. Tad aš kalbėsiu jo vardu. Žodinis klausimas dėl šios krizės šiandien yra toks pat aktualus kaip ir tą dieną, kai išsiveržė Islandijos ugnikalnis. Tuomet, kaip žinome, beveik visa Europos oro erdvė buvo uždaryta šešiom dienom. Dabar vis dar sprendžiame tos krizės, to įvykio pasiekmes, taip pat ir finansinės pasiekmes. E, taip pat ir toliau matome, kad karts nuo karto atsiranda sutrikimų oro erdvėje. Vis dėlto manau, kad mes šio to išmokome iš šios beprecedentinės situacijos. Prisiminkime, iš pat pradžių buvo uždaryta oro erdvė, tačiau kilo daug neiškumų ir tai aiškiai rodo, kad Europos lygių turime geriau koordinuoti savo veiklą. Be abejo, dėl šio įvykio, šios tiknės nelaimės, kilo daug iššūkių, matėme, kad buvo sutrikdytas oro eismas. Ir todėl e, noriu išgirsti, ar tikrai mes turime pakankamai mechanizmų padėsiančių spręsti panašias problemas ir krizės ateityje. E, ar vis dėlto paaiškėjo, kad tuose mechanizmuose yra tam tikrų spragų ir jas reikia užpildyti? Oro keleivių teisų reglamentas pasirodė esas tikrai geras dokumentas, užtikrinantis, kad būtų gerbiamos keleivių teisės, nes tame dokumente numatytos ir finansinės tam tikros priemonės, taip pat pagalba keleiviams. Vis dėlto ši nelaimė iškėlė daug klausimų, ypač dėl oro bendrovių, dėl jų įsipareigojimų, dėl jų prievolių, taip pat dėl to, kaip jos turi gerbti uh, keleivių teisės ir kaip turi kompensuoti nuostolius. Norėčiau sužinoti, kokią informaciją yra gavusi komisija iš keleivių, taip pat iš oro bendrovio, apie tai, kaip buvo išspręsta situacija, taip pat kaipgi yra su teisės aktų nuostatom, ar jų tikrai laikomasi. Taip pat turiu pasakyti, kad ši nelaimė parodė, kokie pažeidžiami yra tie keleiviai, kurie įsigyja bilietus ir keliauja su trečiųjų šalių oro vežėjais, nes tokiem vežėjim netaikomi ES teisės aktai. Kaip komisija siūlytų užpildyti šią teisės aktų spragą? Taip pat turiu pasakyti, kad dar šios krizės pradžioje supratome, jog aviacijos pramonė patirs tikrai didžiulius finansinius nuostolius, nes buvo uždaryta oro erdvė. Todėl tikrai kyla daug neiškumų dėl galimų kompensacijų aviacijos pramoniai. Ar sugebėsim užtikrinti, kad kompensacijos bus paskirstytos aviacijos pramonės įvairiems sektoriam, kad lėšų nesusišluos vien tik tai avio kompanijos, vien tik avio linijos? Žinau, kad kai kurios valstybės narės tikrai e, palankiau traktuos savo vežėjus ir tikrai daug paprasčiau suteiks jiem pagalbą. Tačiau noriu paklausti, ar komisija gali patikinti, jog bus sudarytos vienodos sąlygos visiems ir kad nebus iškreipyta konkurencija tarp įvairių šalių avio kompanijų ir oro vežėjų. Ar tikrai turime uh, pakankamai mechanizmų e, ir ar tikrai galime valdyti tokią krizę. Akivaizdu, kad dar kartą buvo atkreiptas dėmesys į tai, kaip yra apibrėžiamos neskraidimo zonos mūsų padangėje ir galbūt tas taisyklės reikėtų peržiūrėti. Kyla tikrai nemažai klausimų dėl tokių neskraidimo zonų ir tikrai reikėtų pagalvoti, ar uh, reikia visiškai uždaryti zonas, ar vis dėlto lėktuvai galėtų skristi šiek tiek aukščiau, arba šiek tiek žemiau, arba aplenkti tas zonas. Per pastarąsias kelias savaitės taip pat pamatėme, kad reikia daugiau bendrų veiksmų ES lygių. Taip pat žinau, kad komisija vėl pradėjo akcentuoti, koks svarbus yra duomenų rinkimas ir simuliavimo uh, tam tikri pratimai, kuriais bandoma apskaičiuoti, kas būtų su lėktuvu, kuris skrenda per pelenų debesį. Ir norėčiau paklausti, kiek informacijos apie tai turime ir ar tos informacijos pakanka tiem apribojimam, kurie buvo įvesti, ar jos pakanka neskraidimo zonų nustatymui. Taip pat e, ši situacija, ši krizė parodė, kaip svarbu visiems kartu reaguoti į tokią krizę, kartu spręsti tokias problemas. Akivaizdu, kad turime glaudžiau bendradarbiauti. E, tai taip pat akivaizdžiai rodo, kad turime daugiau dėmesio skirti bendro Europos dangaus iniciatyvai, nes būtent ji galėtų mums padėti spręsti kylančias problemas tokios krizės akivaizdoje. Ačiū, poniai. Tikau toliau, ponas Kalos nuo Europos komisijos. Madam President, honorable members. Pone pirmininkė, gerbiami nariai, norėčiau Jums suteikti paskutinę informaciją susijusią su Islandijos ugnikalnio išsiveržimu ir krize aviacijos sektoriuje. Europos Sąjunga pajuto labai stipriai ugnikalnio išsiveržimą Islandijoje. Didelė Europos dalį padengė vulkaniniai pelenai. Tuose pelenuose yra dalelių, kurios yra ypač e, kenksmingos lėktuvų varikliams. Todėl nacionalinės institucijos priema sprendimus laikydamosis tarptautinių procedūrų ir uždaro e, e, esant reikalui oro erdvę. Europos Sąjunga iš karto ėmėsi spręsti aktualiausių problemų. Atsižvelgiant į situacijos raidą, ir būtinybę taikyti diferencijuotą požiūrį į rizikos vertinimo procedūras, ES balandžio 17-18 draugė su Ispanija ir Eurocontrol ėmėsi iniciatyvos ir parengė koordinuotą Europos atsaką. Šio darbo dėka, bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis ir pramonės atstovais, bus parengtos naujos taisyklės jos e, buvo pristatytos transporto ministrų posėdėje 19 balandžio ir po to iš palaipsniui vėl ėmė atsiverti erdvė, vir, oro erdvė virš, virš Europos žemyno. Po šių neatidėliotinų veiksmų komisija parengė ataskaitą, kur buvo aptarta e, vulkaninių pelenų sukelta krizė. E, įvyko nepaprastasis transporto ministrų posėdis Gegužės 10 dieną, kur ta ataskaita ir buvo apsvarstyta. Ataskaitoje kalbama apie dabartinę krizę, bei taip pat ten buvo aptarti ES poreikiai e, kad ateityje būtų galima veiksmingai reaguoti į tokias krizės, jeigu jos kartais pasikartotų. Pastar, pastarų dešimties dienų įvykiai atskleidė, kad krizė nepasibaigė ir kad e, viskas dar neišspręsta. Ugnikalnis yra, išlieka aktyvus ir tenka uždarinėti oro erdvę, viskas priklauso nuo oro sąlygų, taip pat nuo to, kur link pasisuka pelenų debesis. E, komisija dar kartą šį klausimą pristatė gegužės ketvirtos transporto ministrų posėdėje. Ten buvo patvirtintos išvados, melai jas pristatysiu. Europos koordin krizių koordinavimo tarnyba pradėjo veikti nuo gegužės 11 dienos. Pas, visi paskutiniai jos sukūrimo klausimai buvo derinami šį savaitgalį. Taip pat vieningo dangaus komitetas pritarė tam gegužės 10 dieną e, ir gegužės 7 dieną buvo patvirtinta dar viena, buvo įkurta dar viena tarnyba. Europos e, oro erdvės saugumo tarnyba buvo paprašyta parengti kriterijus ir gairias dėl to, kokio, ko, kokius vulkaninių pelenų kiekius gali toleruoti lėktuvų varikliai. Taip pat buvo imtasi rizikos e, įvertinimo, buvo pradėti renkti rizikos vertinimo mechanizmai. Ir transporto ministrai savo posėdėje vykusėme ketvirtąją gegužės išdėstė e, lūkesčius, ko jie tikisi iš šių tarnybų veiklos. Ačiū. Dabar frakcijų atstovai. Pirmiausia, ponas Marinės Kunuo, EPP. Ačiū, ponė pirmininkė. Balandžio mėnesio vulkano išsiveržimas mums parodė, kad Europos oro transportas nėra pasirengęs tinkamo atsaką suteikti tokiam situacijoms. Nebuvo pakankamai lankstumo, nebuvo pakankamai kitų dalykų. CS2 ir perregodiškai trumpą laiką buvo patvirtintas. Ir šis paketas buvo patvirtintas nepaisant valstybių narių prieštaravimų, netgi e, vertimai užtruko ilgiau negu kad darybos. Na, o po to kilo krizė ir buvo suprast, suprasta, kad Justice 2. Du, atsiprašau, paketas nėra labai naudingas. Jeigu valstybės narės atsisakytų savo reikalavimų, tai per labai trumpą laiką būtų sukurtas bendras dangus. Ir būtent todėl mums yra reikalingas reikalinga oro transporto kontrolės tarnyba, kuri peržengtų valstybės sienas. Tačiau mums kas dabar reikalinga? Mums svarbus yra bendro dangaus 2 paketo įgyvendinimas. Pirmiausia, reikia funkcionalius oro erdvės blokus sukurti iki 2012 metų pabaigos reikia tai padaryti. Tačiau mums kartu reikalingas yra ir vadovas, kurį numato reglamentas. Tačiau tarybos, kiekužės ketvirtos dienos tarybos išvadose nekalbame apie tą vadovą ir atrodo, kad nesant to vadovo valstybės narės gali tuo prisidengti ir taip motivuoti vėlavimą. Taip pat reikėtų be šių e, oro erdvės funkcinių blokų reikia uh, tikrą bendro dangaus realiai veikiantį projektą įgyvendinti. Reikėtų koordinuoti mūsų blokų veiklą su kaiminių blokų veiklomis ir čia neturi būti jokių persidengimų. Manau, kad e, galbūt reikėtų numatyti trečiai reglamentą, kuris visus šiuos blokus galėtų sujungti. Pagal šį požiūrį sistemos įgyvendinimas turi būti atliktas kaip manoma optimaliau, kaip manoma mažesnėmis sąnaudomis. Gana greitai mes įstosime į Šengeno erdvę ir manau, kad tokia situacija yra nepriimtina. Pirmininkė, ačiū ponui Barnesku, toliau ponas Elkatravi. Mm, S socialdemokratų vardu. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už jūsų atsakymus. Yra dar tokių klausimų, į kuriuos atsakymai nėra pateikti. Norėčiau, kad jūs kalbėtumėte šiek tiek tiksliau. Kolega Simpsonas šiandien nedalyvauja posėdėje, būtent taip mes matome, koks aktualus yra šis klausimas, nes vulkaninių dulkių keliamos pasiekmes nėra prognozuojamos, tai turi ypatingai didelio poveikio net ir ekonomikai valstybių. Ir atrodo, kad net ir vasaros atostogų metu gali nutikti taip, kad oro erdvė bus uždaryta. Ir tokiu atveju nepakak, nepakaktų vien tik tai kalbėti apie struktūrų įgyvendinimą. Reikėtų galbūt pagalvoti apie geresnį krizės valdymą. Reikia pagaliau sugebėti suvaldyti tokias krizės. Koordinacinis komitetas yra geras dalykas, tačiau šią savaitę turėtume gauti daugiau informacijos. Galbūt jūs galėtumėte pasakyti, kokios būtų techninės specifikacijos, techniniai reikalavimai tokiam koordinavimo komitetui. Balandžio mėnesio įvykiai parodė, kad realiai neegzistuoja mechanizmas padedantis tiek oro pervežėjams, tiek keleiviams reikėtų galbūt numatyti mechanizmą, pagal kurį galėtume bent jau keleivius pervežti atgal į jų valstybės. Manau, kad ES čia nedaug nuveikė. Esantis teisės pagrindas nėra blogas, tačiau yra daug spragų dar jame ir dar, aišku, yra daug oro uh, bendrovių, kurios nesilaiko mūsų teisės aktų. Galbūt su trečiųjų šalių oro bendrovėmis reikėtų pasirašyti susitarimus. Teisės aktų taikymas turi būti kontroliuojamas valstybių narių. Šią savaitę išgirdome, kad Rainer bendrovė buvo nubausta, tačiau kaipgi yra kitose valstybėse. Uh, Taip, yra nemažai struktūrinių priemonių, jos yra reikalingos, bendras Europos dangus yra geras dalykas, taip, tačiau reikėtų pagalvoti ir apie geležinkelius. Ir čia geležinkeliai galėtų būti alternatyvus sprendimas susiklauščiusiuose tokiuose situacijose. Taigi matote, kad dar daug ką galime padaryti ir mes esame pasirengę paremti. Taip. Ačiū, ponė Elkadravi. Dabar žodis poniai Meisner, trys minutės. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Herr Kommissar, Sie, wir haben schon einmal direkt nach dem. Ačiū, pirmininkė, komisarė. Iškart po ugnikalnio išsiveržimo pradėjome kalbėti apie krizę, apie problemas oro erdvėje, suprantame, kad oro vežėjai yra ypatingai svarbus transporto sektorija ir tai yra svarbu ne tik norint pergabent prekes, reikia gabenti ir žmonės. Taip pat matėme, kad dėl to, jog nebuvo tiekiamos pristatomos prekės, daugeliu įmonių kilo didžiulių problemų. Akivaizdu, kad jei kelias dienas neskraido lėktuvai, tai taip pat sukelia ir didžiulę krizę tarp pačių avio bendrovių. Taigi, kai kurie sako, kad jei e, oro erdvė būtų blokuota 20 dienų, tai tuo met būtų žlugusios apskritai visos pasaulio avio bendrovės. Panašu, kad šį kartą sugebėjom bent kažkiek padėti uh, keleiviams, kurie tiesiog užstrigo įvairiose miestuose, įvairiose oro uostuose. Jie gavo šiek tiek informacijos, gavo šiek tiek pagalbos, tačiau ne visuomet ta jiem teikiama pagalba buvo pakankama. Dėl bendro Europos dangaus kol kas tokio bendro dangaus neturime ir tai tikrai labai skausmingai pajutome šios krizės metu. Akivaizdu, kad bendras Europos dangus nebūtų kaip barikada stojas prieš pelenų debesį, tačiau galbūt būtų padėjęs supaprastinti šiek tiek palengvinti keleivių, užstrigusių keleivių gyvenimą. Kol kas dėl šios iniciatyvos darbas tik pradedamas, bet vis dėlto aš tikiuosi, kad viskas klostysis sėkmingai ir jau greitų laikų turėsime bendrą Europos dangų. Vis dėlto neaišku, kada tai bus. Negalime tiksliai apskaičiuoti datos, bet tikimės, kad tai bus greitai. Taip pat manau, kad mums reikėtų pradėti daugiau dėmesio skirti geležinkeliams ir apie juos kalbėti ne tik ant popieriaus, bet ir pradėti imtis konkrečių veiksmų, nes tai padėtų kiek galima greičiau keleiviams grįžti namo. Dar vienas dalykas. Matėme, kaip šios krizės akivaizdoje buvo tvarkomasi su problemomis. Ir kiek žinau, Londono e, institutas labai bendradarbiavo su visais, teikė daug informacijos. Ir buvo jau minėta, kad e, taip, svarbu rinkti duomenis, juos simuliuoti E, kompiuteriais, tačiau manau, kad galim ir iš praktikos pasimokyti iš kitų šalių, iš tų šalių, kuriuose ugnikalnių išsiveržimai yra daug dažnesni. Galėtumėm iš jų pasimokyti, pasikeisti praktiką ir pritaikyti naujausias technologijas, stengiantis geriau spręsti problemas ateityje. Vokietijos mokslininkai teigia, kad reikėtų kurti specialią galimų ugnikalnių išsiveržimo ir įtakos oro erdvėjai sistemą ir moduliuoti tokius įsiveržimus ir manau, kad tai tikrai būtina ateityje. Ačiū, ponė Lichtenberger. Ačiū. Sprendimas uždaryti Europos oro erdvę be abejo buvo būtina prevencinė priemonė Tačiau reikėjo rasti geresnį sprendimą tarp pirmojo oro erdvės uždarimo ir antrojo. Deja, tai neįvyko, nei kalbant apie koordinavimą, nei e, atliekant, įvertinant e, pelenų pasiskirstimą. Taip pat su keliaiviais buvo elgtasi, na, net nepatenkinamai. Žmonės negavo informacijos, turėjo laukti savo skrydžių. Čia tikrai reikia pažangos ir aš norėčiau žinoti, kada bus parengtas planas, kurio dėka situacija bus tobulinama. Turiu klausimą taip pat apie finansus ir galimas kompensacijas oro bendrovėms. Man atrodo, kad jūs ne į šiuos klausimus jūs nepateikite detalaus atsakymo. Tai yra esminis diskusijų klausimas. Kaip šis klausimas bus sprendžiamas? Kam bus kompens, numatytos kompensacijos? Ar jos bus numatytos oro bendrovėms ir paskui jos bus išmokėtos keleiviams? O kaip su verslo atstovais, kurie nesus, pavėlavo, ne, nenuvyko į svarbius verslo susitikimus? o kaip su prekybos įmonėmis, kurios negavo prekių, kurių laukia, ar jiems bus numatytos kompensacijos? Man atrodo, dabartinė, pagal dabartinę situaciją pusiausvėros visiškai nėra. Atsižiūrint į tai, su kokiamis pasiekmėmis dabar susidurėme. Atvirai pasakykime, oro bendrovės iš esmės gaus subsidiją ir bus sumažinti mokesčiai už E, lėktuvų kurą. Taigi tai yra vis svarbus klausimai ir aš tikiuosi iš jūsų atsakymo, jos komisarė. Ačiū, ponė Lichtenberger. Ponas Zilė. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau visų pirma padėkoti komisijos nariui Kalasui už jo darbą pastarąsias penkias dienas galbūt pirmos dvi dienos nepasižymėjo ryštingais veiksmais, bet bendrai, man atrodo, komisaras tikrai puikiai pasirodė, o tarybos sprendimai. Dėl vieningo, Europos, dėl vieningo Europos dangaus ir funkcinio e, oro erdvės blokų koordinatoriaus buvo priimti laiku. Manau, kad tuo pat metu reikėtų suvokti, kad verslo pasaulis, politikai, keleiviai, e, norintys savo teisų už, užtikrinimo, visi daro spaudimą. E, reikia sprendimų paremtų teisinę bazę. Valstybės narės priėmė sprendimus dėl oro dvies uždarimo ir atverimo. Pabandykime įsivaizduoti, kas būtų atsitikę, jeigu dėl e, vulkaninių pelenų būtų įvykusi katastrofa ir komisija būtų prieimusi netinkamą sprendimą. Tik pabandykime įsivaizduoti, kas būtų tuo atveju. Mes kalbėtume ne apie žalą patirtą, bet kalbėtume apie tai, kas e, atsakingas už tokią padėtį. Ir tikrai situacija dabar būtų visiškai kitokia reikėtų padaryti tokias išvadas. Per trumpą laiką buvo priimti reikalingi sprendimai, bet kalbant apie keliaivių teisės, ponas Alk Kadrau jau minėjo, kad kelios avialinijos neužtikrino keleivių teisų. Ir čia kalbame ne apie trečiųjų valstybių avialinijas, bet e, skrydžius Europos Sąjungoje, apie atvejus, kuomet keleiviai buvo palikti linkimo valiai ir avialinijos tik tai galvoja apie tai, kaip išgelbėti savo pinigus. Man atrodo, turime daugiau galvoti apie keleivių teisų užtikrinimą Europos Sąjungoje. Kitas iššūkis mūsų laukintis yra ilgalai poreikis. Ir man atrodo, kad trūksta kelių transporto rušių jungčių. Eh, Ponas Eina, manau, kad eh, čia labai svarbu yra priminti štai, ką apsaugos principas, atsargumo principas yra pats svarbiausias. Jeigu jau atsargumas yra svarbiausias, tai jo taikymas neturi baigtis ekstremaliais sprendimais. Dabar kodėlgi buvo atsižvelgta vien tik tai į senovišką matematiniais skaičiavimais paremtą modelį, kodėlgi nebuvo bandomųjų skrydžių paleista, kodėlgi zondai nebuvo e, paleisti, kamgi reikėjo visos šios betverkės oro uostėse. Nemažai, labai daug netgi Europos piliečių buvo palikti likimo valiai, net ir jų pačių vyriausybės juos paliko likimo valiai. Dabar galbūt galima būtų parengti parlamentinį tyrimą ir išsiaiškinti, ar nebuvo sukčiavimo atveju šios krizės metu. Ačiū. Dabar ponas Ambrasas gerbiama pirmininke gerbiami kolegos gerbiama komisijos nariai nekartosiu minčių kurias pasakė jau dauguma kalbėjusių dėl islandijos ugnikalnio pasekmių oro erdvės uždarymo nuostolio aviacijos bendrovėms ir vartotojams ir keleiviams kurie buvo įkalinti oro uostuose. džiugu girdėti šiandien kad jau artėja sprendimai dėl bendrojo europos dangaus sukūrimo ar ir kad pradėjo veikti jau ir koordinatorius oro erdvės nuo gegužės mėnesio ką girdėjome iš komisaro lūpų. tačiau šiandien nebūdami tikri kad galėsime sukoordinuoti tokių ar iš dalies panašių nestabilių padėčių ateityje e, manau kad turėtumėm pagalvoti kaip vystyti ir skirti didesnį dėmesį kitiems alternatyviems keleivių pervežimo ir mobilumo būdams kuriuos paminėjo vat, vokietijos atstovė e, kaip pavyzdžiui geležinkelis. mūsų regionui pabaltijo regionui kurį atstovaujam lietuva latvija estija kurie esame rytų šiaurės pakraštyje europos va šita situacija su uh, e, ugnikalnio išsiveržimu ypatingai išryškino mūsų poreikį gero geležinkelio siekimo ir aš turiu omeny rail baltikos projektą. suprantu kad ir kitos, kiti europos regionai irgi tą pačią problemą galbūt turi ne, ne kiek ne, ne geresnę ar ką bet aš kalbu šiandien apie savo regioną ir todėl norėtųsi kad e, tokiais atvejais mes turėtumėm galimybę per lenkiją sujungus su lenkija mūsų geležinkelio vėžę galėtume susisiekti su vakarų ir vidurio europa priešingu atveju mes būsime atskirti nuo europos sąjungos sekimo sistemos. E, kitos šalys turi geležinkelius ir galbūt mobilius traukinius tačiau mūsų pabaltijo trys valstybės šito kol kas neturime. todėl norėčiau paklausti gerbiamos komisijos ar skirs artimiausioje ateityje ir, ir, ir skiria pakankamą dėmesį mobilių alternatyvių projektų tinkamam įgyvendinimui padedant europos sąjungai ar bus pasiektas ir suburta reikiama politinė valia ir užtikrintas alternatyvius keleivių pervežimo būdus kad esant panašioms krizinėms situacijoms būtų išvengta šitokių pasekmių. Dėkui. Ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε τον κατάλογο των ομιλητών. Ο κύριος Ντεγκράντες Πασκουάλ Ačiū. Toliau ponas Degrandas Paskual. Trys minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū ponui Kalas už dalyvavimą šiomis sudėtingomis dienomis. Tokia nelaimė nėra išvengiama. Aš norėčiau dabar pasakyti, kad ekonomika ypač nuo to nukentėjo. 10 milijardų asmenų negalėjo išskristi. Jie atsidūrė nežinioje, nežinojo, ką daryti. Be Bet manome tačiau, kad buvo dar ir rimtesnių atvejų. Force majeure atvejai šis turėtų mus paskatinti imtis veiksmų tokioms situacijoms nutikus. 1,7 milijardo eurų buvo prarasta šios krizės metu. Ir dabar atrodo, kad nemažai skrydžių bendrovių grėsia netgi bankrotas. Turizmui buvo smūgis suduotas. Buvo daug anuliuotų skrydžių Tai štai tokia būtų diagnozė situacijos. Kokiagi būtų dabar išvada? Europos institucijos neturi jokių priemonių, kurių pagalba galima būtų atremti tokią krizę. Na ir čia reikėtų galbūt pakritikuoti. Savikritikos galgi net daugiau čia reikėtų. Atrodo, kad visi subjektai sureagavo vėlai ir neefektyviai ir atrodo, kad valstybės narės čia turėjo nemažai kompetencijos, tačiau net ir valstybės narės e, vėlavo reaguoti. Ir atrodo, kad e, saugumo pretekstas nenuramino žmonių, atrodo, kad e, nenuraminimo, o paralyžiaus buvo pasiekta. Reikėtų galbūt nedelsiant įgyvendinti planą tokiems atvejams kaip Ispanijos garsus jūrininkas yra pasakęs, ne krizė mūsų sustikie nepakovosime. Taigi reikia dabar skubiai imtis sprendimų, reikia negailėti lėšų alternatyviems sprendimams ir Aš nenorėčiau dabar visos čia atsakomybės suversti komisijai, tarybai, tačiau tenka konstatuoti, kad nei valstybės narės, nei Europos institucijos nesugebėjo suvaldyti tokio masto krizės. Ačiū, toliau pana Ajala Sender, dvi minutės. Ačiū, pirmininkė. Taip pat dėkoju komisarai Kalas už jo veiklą pastaruoju metu ir blokada, kurią sukėlė Islandijos ugnikalnis, tikrai parodė, kad yra tam tikrų problemų, e, tačiau taip pat parodė, kad mes dažnai liekame bejėgiais prieš stichiją. Darau šios situacijos kelias išvadas. Aišku, skaudžiausiai ši situacija atsilieps pramoniai, aviacijos sektoriui. Taip pat norėčiau padėkoti ir atitinkamiem komisaram, komisarui Tajani ir Almunija, nes jie skyrė daug dėmesio šiam klausimui, taip pat panagrinėjo, kokios bus galimos pasiekmes turizmo sektoriui. Antras dalykas, antra išvada. Suvokėme, kad labai svarbu, kiek galima greičiau paskirti koordinatorių ir būtent per šią poziciją uh, ateities presme galimas papildomas kliūtis, taip pat žinome, kad EASOje e reikia dar papildomų taisyklių, papildomų priemonių imtis. Taip pat norėčiau sužinoti, kas konkrečiai buvo nuspręsta ir diskutuota ketvirtą gegužės taryboje. Mes na, ne, visa, ne visą žinome informaciją. Kiek žinau, taryboje tikrai vyko didelės intensyvios diskusijos dėl to, kaipgi bus su keleiviais, kaip buvo uh, su jų teisėm ir ką daryti su, avio, su oro bendrovėm, kurios nenoriai uh, kompensuoja keleiviams patirtus nuostolius ir ką daryti su tokiom bendrovėm, kol kas tai dar neaišku, tad dėl šio klausimo reikėtų daugiau informacijos. Taip pat man labai būtų įdomu, kaip finansiškai mūsų ateities biudžetui atsilieps visa šita krizė, kaip atsilieps tos kompensacijos, kurios bus išmokėtos Kai kurie parlamento nariai vis dažniau pradeda kalbėti apie transeuropinius geležinkelių tinklus, sako, kad reikia į tai koncentruotis. E, ir manau, kad jie yra teisūs, nes e, tikrai akivaizdu, kad mums reikia kažkokios antrinės, pagalbinės sistemos, pagalbinio transporto. Ačiū, ponia Ajala Sender. Pabandykite, kolegos, laikytis jums nustatyto laiko. Dabar, ponia Harkin, vieną minutę. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau pakalbėti apie šiek tiek nuošalesnius oro uostus ir tokias avia bendrovės, kurios jau ir taip yra prastoje padėtyje. Aš e, gyvenu tikrai tokioje nuošalioje pakrantėje Europos, taigi mūsų oro bendrovės ir oro uostai atsiduria kartais itin sudėtingoj padėti. Airija turi tam tikrose pakrantėse esančius oro uostus ir tapti ta tikrose salose esančius oro uostus. Ir tie oro uostai yra dar labiau nutolę net nuo pačios Airijos, kuri nutolusi nuo žemynės Europos dalies. Taigi mes dar labiau nukentėjome nuo pelenų debesų ir norėtumėm, kad komisija šiuose diskusijose daugiau dėmesio skirtų būtent tokiem atokiem oro uostam. Dar vienas dalykas. Yra nemažai oro bendrovių, kurios jau iki šios krizės buvo atsidūrusios sudėtingai finansiniai padėti ir ši krizė jas dar uh, skaudžiau paveiks. O tai reikš, kad bus prarasta labai daug darbo vietų oro bendrovių bendrovių sektoriuje ir taip pat bus pakengta konkurencingumui. Reikėtų pagalvoti apie tai, kaip teisingai paskirstyti kompensacijas, kurios bus skiriamos aviacijos sektoriui, panaudoti visas turimas priemonės. Taip pat turime suvokti, kad reikia teisės aktų ir reikia užtikrinti, kad jie būtų tinkamai gyvendinami tam, kad užkirstumėm kelią a, oro bendrovėms tiesiog atšaukinėti skrydžius, kai jos to nori. Taip pat turime užtikrinti, kad būtų tinkamai gerbiamos keliaivių teisės. Ir Ir vėlgi kyla tas klausimas, kas yra atsakingas ir kas turėjęs apmokėti sąskaitą. Pane Durant, pusantros minutės. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau sužinoti dabar, kokia konkrečiai yra e, krizės valdymų numatyta sistema. Taip pat norėčiau pakalbėti apie saveikumą ir geležinkelio rezervacijų sistemą. Ko gero, geležinkelis čia galėtų paprastesnėmis sąlygomis pakeisti oro transportą. Gal ne tik tai vulkano išsiveržimo atveju, bet ir kitais atvejais geležinkeliai galėtų pakeisti oro transportą. Tačiau dabar rizikos e, padengimas paties sektoriaus viduje. Dabar atrodo, kad valstybėse narėse nuostoliai gali būti didžiuliai. Na ir dabar įsivaizduokime, kad bus subsidijos teikiamos skrydžių bendrovėms. Tačiau čia gali susiklosti tokia situacija, kaip kad nutiko bankų atveju. Reikia numatyti privalomą draudimą tokiems atvejams ir nereikėtų nuolat tikėtis valstybių narių pagalbos kas kartą nutikus tokiems atvejams, kai nereikėtų kas kartą prašyti sumažinti akcizo kerozenui ir panašiai ir nereikėtų čia dabar už tokias situacijas priversti mokėti vartotoje. Ačiū, ponė Durant, toliau ponė Foster, trys minutės. Pone pirmininkė, komisarė, mes visi suvokiame, kokie didelė sumaišti sukėlė ir toliau kels vulkaniniai pelenai pe, atidėta beveik 100 tūkstančių skrydžių, beveik 12 milijonų keleivių negalėjo išskristi, kroviniai nepasiekė savo paskirties. Europos avialinijos ir Europos oro uostai patyrė milžiniškų finansinių nuostolių. Manau, kad Europos oro linijos pra, prarado apie 2 milijardus eurų aiškus yra vienas dalykas. Oro eismas, oro transportas yra labai svarbus Europos ekonomikai ir mes esame priklausomi nuo klestinčio, nuo klestinčio gerai veikiančio transporto sektoriaus, kur keleivių teisės būtų visapusiškai užtikrinamos. Aš raginu komisiją ryštingai sureaguoti į šią situaciją ištikusią Europos transporto sektorių. Komisija pripažino ne tik tai, kad finansinė kompensacija bus būtina, bet ir taip pat, kas bus, bus būtina paspartinti CSR priemonių gyvendinimą. Manau, kad valstybė dirbtinai neturėtų remti verslo, iškreipyti konkurencijos, tačiau tai yra išskirtinės aplinkybės. Seniai jau nuo 2000, e, nuo rugsėjo 11 įvykių nebuvo panašių, e, panašaus masto katastrofų transporto sektoriuje. Dabar lieka atsakyti klausimą, ką ir kaip ateitie reikėtų daryti, jeigu teks tokias krizės spręsti ateityje. Visų pirma, oro linijų atstovai turi dalyvauti diskusijose dėl galimo oro erdvės uždarimo nuo pat pradžių. Cezar priemonės turi būti įgyvendinamos blaiviai. Aš dar turiu abejonių dėl minėto oro erdvės blokų koordinatoriaus posto. Ar tikrai tai bus geriausias sprendimas. Pavyzdžiui, koks bus tikslus to pareigūno vaidmuo, kam jis bus atskaitingas, kaip tai patobulins dabartinę situaciją. Ir komisarė, aš tikrai tikiuosi rimtų diskusijų prieš įgyvendinant bet kokį teisės aktą, nes skubotos priemonės gali padaryti daugiau žalos, nei atnešti naudos. Taip pat reiktų pasidomėti Šiaurės Amerikos ir kitų patirtimi e, ir išsiaiškinti, kaip ten sprendžiama vulkaninių pelenų situaciją. Sunku apskaičiuoti e, vulkaninių pelenų judėjimo kryptį, bet galbūt yra metodologijų, kurios padeda tai daryti, turime pasimokyti. Sprendimai priimti Europos Sąjungoje dėl oro erdvės uždarimo, neapsi, jų poveikis neapsiribojo vien Europos žemynų. Komisarė, mes politikos kuriejai esame atsakingi už gyvybingą ilgalaikę aviacijos sektoriaus strategiją ES. Manau, turėtumėme imtis priemonių, kurios padėtų e, valdyti riziką, taip pat e, iš, apsvarstyti kompensacijos prašymus sparčiai ir be kliūčių. Ačiū. Paška, ja, dviem lepta, parakalo. Dėkui. Dėkoju, ponas Paška. Ačiū. Pirmininkė, komisarė, ponios ir ponai. Oro erdvės e, uždarimas išsiveržus ugnikalnio akivaizdžiai parodė, kad transportas yra labai pažeidžiamas ir priklausomas nuo oro, klimato sąlygų, nuo sniego, vėjo ir kitų panašių sąlygų. Visą tai įtakoja skrydžius ir tai, kaip funkcionuoja mūsų er, oro erdvėje. Būtent dėl to oro bendrovės įsigyja draudimą tam, kad būtų kompensuojami jų nuostoliai tokiais neplanuotais, nenumatytais atvejais. Ir aišku, e, to draudimo kaštai yra įtraukiami į oro mokesčius, į tuos mokesčius, kuriuos moka keleiviai pirkdami bilietus. Taigi keleiviai padengia šitą mokestį ir vėliau tokių situacijų akivaizdoj oro bendrovės gauna išmokas iš draudimo įmonių. Tad iš esmės noriu pabrėžti ir pakartoti, kad keleiviai iš esmės pirkdami pilietą dalį pinigų sumoka ir oro bendrovėms tam, kad šios gautų kompensacijas nenumatytais atvejais, kad jos gautų draudimą, padengtų savo nuostolius. Eilinės ES pilietis, kuris nelabai dažnai naudojasi oro transportu, neturi nieko bendro su šią sritim, uh, ir tikrai būtų nesažininga jam ant pečių perkelti tam tikrus nuostolius. Todėl aš suprantu, kodėl kai kurios valstybių narių vyriausybės nenori patenkinti reikalavimų padengti nuostolius oro bendrovėms. Jeigu oro bendrovėms būtų padengti visi nuostoliai dėl nenumatytų e, atveju, jeigu tos nuostolius padengtų valstybės narės, tai būtų neteisinga, nes, kaip jau minėjau, oro bendrovės turi sutartį su, draudi, su draudimo uh, bendrovėmis. Sakykime, na, jeigu žmogaus namą nugriauna audra arba kyla gaisras, tai žmogus e, gauna tam tikrą kompensaciją iš draudimo bendrovės, jeigu jis buvo apdraudęs savo namą, o jeigu jis jo nebuvo apdraudęs, tai visi kiti toj šaly gyvenantys žmonės tikrai neprivalo uh, E, kartu surinkti tam tikrą sumą pinigų ir padėti tam nukentėjusiam žmogui atstatyti savo namą. Todėl dabar, dabartinėse diskusijose, aš irgi nesuprantu, kodėl mes turėtumėm teikti paramą oro bendrovėms, kodėl tai turi daryti vyriausybės ir eiliniai piliečiai. Ačiū, pana Paška. Dabar žodis ponai Škridlevskai. Trys minutės. Bardzo, pani przewodnicząca, panie komisarzu. W kwietniu. Ačiū, ponė pirmininkė. Po ugnikalnio išsiveržimo balandžio mėnesį oro eismas sustojo Europoje. Na, niekas dėl to nekaltas, bet dėl to nukentėjo keleiviai ir oro linijos daugybėje oro uostų keleiviai buvo palikti linkimo valiai, be jokios informacijos apie tai, kada skrydžiai bus atnaujinti. Vienintelė informacija, kurią keleiviai gaudavo, būdavo apie tai, kad oro erdvė išlieka uždaryta. Na, tai gamtos jėgų veiksmai ir dėl jų nieko negali apkaltinti. Tačiau kaip elgėsi Europos institucijos atsakingos už keleivių saugumą, kaip jos reagavo. Man atrodo, kad jų reakcija buvo netinkama ir pavėluota. Keleiviai buvo palikti visiškame chaose. Jie negavo jokios informacijos apie tai, kada skrydžiai bus atnaujinti. Ir tai tikrai uh, argumentas prieš komisiją ir prieš e, atsakingas tarnybas. Ką komisija rengėsi daryti, jeigu ateityje vėl išsiverštų ugnikalnis? Ką komisija darytų, jei aviacijos sektorius vėl būtų panašiai paralyžiuotas? Kaip komisija užtikrins geresnę, geresnį informacijos teikimą keleiviams tokioje situacijoje? Man atrodo, kad komisijos planai parengti iki šiol nėra pakankami. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ponas Danielis, viena minutė. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone komisijos nariai, vakar Londone ir Amsterdame buvo uždaryti du svarbus oro uostai dėl vulkaninių pelegų, pelenų debesies. Tai įrodo, kad balandžio mėnesio įvykiai nebuvo kažkokie tai išskirtiniai įvykiai be tikimybės pasikartoti. Dabar tai, kad mūsų kolega Simpsonas nedalyvauja šiandieninėje diskusijoje, daug triukšmingiau atrodo negu kad jo dalyvavimas. Šiuo metu ekonominė situacija yra labai sudėtinga. Oro sektoriuje, sektoriuje jungiasi skrydžių bendrovės, tai turi pasiekmių tiek joms, tiek jų darbuotojams. Ir kasdieniniai nuostoliai skrydžių bendrovės siekia 400 milijonų dolerių. Mes vis dar neturime priemonių, kuriomis remiantis galėtume įvertinti riziką Europos lygiu ir panaudoti visas, visus Europos valstybių narių turimus duomenis. Tikimybė, kad situacija, tokia chaotiška situacija pasikartos yra didelė ir turime surasti būdų, kaip ES koordinuotai galėtų imtis veiksmų ir kaip galima būtų užkirsti kelią uh, pas, pasikartoti tokiems sunkumams, su kuriais e, susidūrė keleiviai. Toliau ponas Galageris. Pirmininkė. Europ... Airija nėra susieta su žemynu ir todėl e, mūsų valstybė patyrė dar didesnius sunkumus nei kitos. Pavyzdžiui, E, aš vykau į Strasbūrą praeitą savaitgalį e, iš pradžių keltų iki Velso, paskui laivu, o paskui kitomis transporto priemonėmis. Ir Europos transporto ministrai e, nustatydami tris, nustatė skraidimo zonas, atsižvelgdami į atitinkamas grėsmės. E, daugybė skrydžių atnaujinti, tačiau reikia tolesnių priemonių. Aš visiškai palaikau pastangas paspartinti vieningo Europos e, e dangaus iniciatyvos įgyvendinimą. Mandride buvo primti sprendimai dėl kelio gairių plano. Nebejoju, kad komisaras, kuris yra čia šiandien, pasirūpins, kad visos priemonės būtų paspartintos. Eurokontrolės vaidmuo turi būti peržiūrėtas. Ta institucijai reikia suteikti papildomas e, galės, išplėtoti jos kompetencijas. Airija ir Junktinė karalystė pasirašė susitarimą vakar dėl oro erdvės e, e situacijos tobulina vulkaniniai pelenai nepaiso jokių politinių sienų ar politinių sprendimų. Tai mums primena, e, kokia galinga yra gamta ir taip pat, manau, tai atskleid, dar kartą pabrėžia būtinybę to derinti transporto politiką Europos Sąjungoje. Ponas Balčytis, pusantros minutės, prašau laikytis nustatytą laiką. Vulkaninė pelinų krizės sukeltos pasiekimės neigiamai paveikė visos Europos susiekimo sistemą kai išsiveržusio vulkano pelenai privertė atšaukti daugiau negu šimtą tūkstančių skrydžių ir sutrikdė dešimties milijonų keleivių keliones. ši krizė ypatingai paveikė europos sąjungos rytų valstybes kurios liko visiškai atskirtos nuo vakarų europos dalies ir skirtingai nuo kitų europos sąjungos valstybių narių neturėjo alternatyvios transporto rūšies pasirinkimo galimybės. tai dar kartą įrodo susisiekimo infrastruktūros vystymo transeuropinių transporto tinklų plėtros alternatyvių transporto priemonių sistemos sukūrimo svarbą kalbant tiek apie krovinių tiek ir apie keleivių pervežimą. todėl turi būti sukurta efektyviai veikianti keleivių pervežimo sistema kuri nebūtų tokia priklausoma nuo susisiekimo oro transportu bet vyrautų ir kitos alternatyvios transporto rūšys ypatingai susisiekimui europos viduje. būtinai reikia sukurti tokią susisiekimo sistemą kuri užtikrintų ne tik veiksmingą keleivių pervežimą bet ir sklandų ekonomikos funkcionavimą. pritariu išsakytoms mintims dėl papildomų jungčių įgyvendinimo todėl raginčiau palaikyti konkurencingo krovinių pervežimo europos geležinkeliais koridorių projektą kuris leistų sujungti jau paminėtas baltijos valstybes su kitomis vakarų europos šalimis bei leistų sukurti pridėtinę vertę visai bendrijai. taip pat įgyvendinus šį projektą regiono gyventojams atsirastų alternatyva susisiekimo oro transportui πολύ κύριε συνάδελφε. Τώρα catch the eye. Ε, θα πάρουν το λόγο συνάδελφοι για ένα λεπτό. Ačiū. Dabar pereikime prie prašau žodžio procedūros. Paprašysiu kolegų neperžengti vienos minutės skirto kalbėjimo laiko. Prašom. Ačiū, Pone pirmininkė, aš kalbėsiu apie turizmą. Tai yra ypač svarbus sektorius Kanarų saloms. Maždaug 12 milijonų turistų kiekvienais metais atvyksta į Kanarų salas. Ir turizmui labai svarbus yra užtikrintumas. Tai, kas nutiko, gali pasikartoti. Tai gali turėti skaudžių pasiekmių Kanarų saloms problemos paliestų ne vien tik tai e, skrydžių bendrovės, kelionių organizatorius, viešbučiai, maitinimo paslaugas teikiančios įmonės taip pat skaudžiai nuo to nukentėjo. Maždaug 300 tūkstančių rezervacijų viešbučiuose ir maitinimo įstaugose buvo atšaukta. Reikia imtis dabar skubių priemonių. Pavyzdžiui, galima būtų uh, naktį atverti oro uostus ir taip pat reikėtų numatyti kompensacijas keleiviams. Na, galbūt nekalbėsiu apie tinkamą ar netinkamą skri, krizės valdymą, reikia tik tai pas, sugebėti pasirenkti naujai kriziai. Ačiū toliau, ponė Kaltenbech. Vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Komisarė, noriu padėkoti Jums už Jūsų atkaklumą bandant apsaugoti keleivių interesus. Pastarąsias keletą dienų e, stebime, kad vyksta staigus pokyčiai ne tik finansų sektorijoje, bet ir oro eismo srityje. Mes kalbame apie žmonės ore ir ant žemės. Todėl noriu Jūs palaikyti ir paraginti Jūs ir toliau laikytis tokio ryštingo požiūrio. Taip pat nu, noriu padėkoti Jums už tai, kad uh, siekite užtikrinti keleivių teisę į informaciją. Per pastarąsias dienas sužinojame, kad ne visi keleiviai gauna informaciją internetu, negalima gauti informacijos ir skambinant telefonu. Ir ne visi žmonės skraido darbo reikalais kiekvieną dieną žmo, ypač pagyvenę žmonės ne visada gauna informacijos apie savo teisės, todėl aš raginu toliau jūs kleisti šią informaciją. Obrigado. Toliau ponas Ferrera. Ačiū ponė pirmininkė. Islandijos ugnikalnio išsiveržimo sukelta situacija atskleidė daugybę netikėtų dalykų Taip pat paaiškėjo, tokie, kaip tokie įvykiai atsiliepia visuomenės gyvenimui ir ekonomikai ir kad mums reikia imtis prevencinių priemonių. Šiuo atveju reikia turbūt kalbėti ne apie prevenciją. Tokių įvykių prevencija neįmanoma, bet reikia imtis visų priemonių, kad kiek įmanoma sušvelnintumėme jų poveikį. tačiau tai neturėtų būti, tokie atvejai neturėtų tapti pretekstu e, taikyti kitas visiškai nesusijusias iniciatyvas, pavyzdžiui, oro erdvės privatizavimas, oro eismo privatizavimas. Svarbu, kad Eurokontrol agentūra ir toliau liktų viešajame sektoriuje. Pone Bertman, vieną minutę. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Kommissar, wir sprechen von den. Ačiū pirmininkė, parlamento nariai, komisarė. Kalbame apie oro eismo sutrikdymą ir visos šios krizės pasiekmes aviacijos sektoriui. Vis dėlto noriu priminti, kad šiuose diskusijose svarbu nepamiršti, jog mūsų piliečiai yra centrinis elementas šiuose diskusijose. Reikia ieškoti transporto alternatyvų ir jas gyvendinti. Pavyzdžiui, sukurti greitaigių traukinių tinklą visoje Europoje. Beje, tokie traukiniai išmeta ir mažiau CO2. Ačiū, ponas Rubik. Ačiū, pirmininkė, komisarė, ponios ir ponai. Manau, labai svarbu nepamiršti, kad iš viso yra 2000 ugnikalnių ir didelė dalis jų yra aktyvus. E, jie gali bet kada išsiveršti ir tai gali sukelti problemų ne tik Europos erdvėjai, bet viso pasaulio oro erdvėjai. Turime bandyti išsiaiškinti, kurgi slypi didžiausia rizika, taip pat turime išsiaiškinti, kas ir kokiais atvejais turi prisimti atsakomybę. Taigi, komisarė, norėčiau priminti e, Eurocontrol ir Europos mokslinės tarybos svarbą ir vaidmenį. Jie turėtų tinkamai įvertinti, išanalizuoti visą situaciją. Juk atsakomybė visuomet tenka laivo kapitonui. Ir reikia išsiaiškinti, kokia rizika kas yra atsakingas. Aišku, rizikos galim išvengti iš vis neskraidydami, tačiau man atrodo, kad daugiausiai dėmesio turim skirti moksliniam tyrimam. Dėkoju, ponas Keli. Ačiū. Pirmininkė. Šonokeisi vienas iš veikėjų sukurtų charakterių yra kalbėjęs apie tam tikras tokias katastrofinės, e, krizinės e, situacijas ir tai, kas buvo prašyta toj na, literatūrai, tam kūrinyje, iš esmės labai gerai atspindėjo tą situaciją, kurioje mes atsidūrėme dėl ugnikalnio, dėl ugnikalnio pelenų. Ir aš pats nukentėjau, beje, turėjau namo keliauti nei, net porą dienų ir dalis mano kelionės turėjo vykti net autostopu. E, tikrai akivaizdu, kad patyrėme, patyrėme daug problemų ir džiugu, kad turime Eurostar traukinius, tačiau net ir dėl jų kilo problemų, nes buvo per daug keleivių, per didelis antplūdis, nebeveikė kreditinių kortelių sistema ir taip toliau. Todėl komisarė norėčiau paklausti, ar ketinate daugiau dėmesio skirti kitom transporto priemonėm, pavyzdžiui, geležinkeliams ar keltams? Ačiū, ponia Ajala. Pusę minutės jau kalbėjote. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau tik pasakyti, kad tam, kad išmatuotumėme pelenus ir jų poveikį, turėtumėme pasinaudoti visomis turimomis technologijomis. Tuluzoje mm, Airbus kompanija mus informavo, kad gali būti parengti metodai tirti pelenų debesis naudojantis satelitais. Norėčiau paklausti komisaro, iš tikrųjų taip ir bus. Ar galima to tikėtis? Ačiū ponia Jala. Baigėsi pasisakymai pagal procedūrą prašau žodžio ir dabar suteikiu žodį komisarui. Pirmininkė gerbėmi nariai. Noriu padėkoti už daugybę įdomių ir detalių pasisakymų apie pelenų problemą. Pradžioje man buvo skirtos tik trys minutės ir todėl negalėjau išsamei pristatyti visko, aš galėjau dešimt kart ilgiau kalbėti visais šiais klausimais, bet kalbėsiu trumpai, nebijo, nesibaiminkite, ne per ilgai. Norėčiau tik pasakyti štai ką. laikotarpis buvo iš tikrųjų lab, nepaprastai įdomus ir, ir visiškai išskirtinis. Be abejo, ugnikalniai ir vėl išsiverš. Islandijos ugnikalnis įsiveržė vėl. Tai yra gyvenimo dalis ir aviacijos sektoriaus akimis audros, griaustiniai, sniegas, visi šie reiškiniai E, suardo aviacijos sektoriaus veiklą. Tai yra verslo dalis. E, tai yra rizika, e, tačiau niekas nepri, neturėtų vien, savarankiškai prisijimti tos rizikos, nei kuri nors vyriausybė, nei, nei Europos Sąjunga. Noriu pasakyti, kad ES šiaip neturi jokių kompetencijų oro eismo reguliavimo srityje. Tik tarp vyriausybinės institucijos tuo tarpu sprendžia šios klausimus bei val, nacionalinės valdžios institucijos. Taigi norėčiau pasakyti, kad tam, kad bandytume prognozuoti, ne, neįmanoma visko numatyti, prognozuoti, viskam pasiruošti aviacijos sektoriuje. Todėl e, riziką reikia dalintis visiems ir klientai kurie nori naudotis tos sektoriaus paslaugomis, susitaiko iš anksto, kad bus vėlavimų, kad skrydžiai vėluos. Jeigu, pavyzdžiui, Briuselio oro uoste nebus galima leistis, nes jis bus apsniktas, viską reikia taip ir priimti. Dabar noriu pakomentuoti kritiką dėl to, kaip buvo reaguota, koks buvo atsakas ir kad per vėlai buvo sureaguota. Eurocontrol institucijos veiksmai pelenų kelta rizika buvo reali. Ir mes nežinojame, mes kol kas nežinome, kad bus surasti moksliniai sprendimai ir bus išsiaiškinta, kokio dydžio dalelis yra pavojingos, pražutingos varikliams. Niekas nenori tokių vertinimų teikti ne, niekas nenori pareikšti, kad ne, tokio dydžio pelenų dalelės yra nepavojingos, o tokio jau pavojingos. Tai bus labai sudėtingas klausimas. Ir sprendimas uždaryti oro erdvę buvo priimtas labai griežtai laikantis galiojančių taisyklių. Ir tą padarė visos e, atsakingos institucijos. Ir jeigu dabar kažkas bando paklausti, kas yra atsakingas už oro erdvės uždarimą, tai aš paklausiu už tai, ko kas būtų buvęs atsakingas, jeigu oro erdvė nebūtų uždaryta ir kažkas būtų nutikę. Ir Eurocontrol svarstė sprendimą, svarstė galimybę skirtingai traktuoti tą pelenų debesį, tai diskusijos nebuvo lengvos nes priimdamas sprendimą prisiminė žmonišką atsakomybę už aviacijos sektoriaus saugą, už lėktuvų saugą, už žmonių gyvybės. Ir todėl per pakankamai trumpą laiką, atsižvelgiant į susidariusias aplinkybės, susidarius išskir į tas e, išskirtinės aplinkybės atsižvelgiant. Kažkas klausė, o kaip Indonezijoje, kaip viskas vyksta panašiose situacijose Junktinėse valstijose, ten atsakomybė e, yra pilotų rankose. Tačiau lėktuvų pilotai šiandien uh, kratosi tokios papildomos atsakomybės Europoje ir Europos oro erdvė yra labai apkrauta. Todėl reikia derinti lankstumo būtinybę bei remtis aiškiais duomenimis apie galimas grėsmes ir riziką Nežinau, kaip viskas Indonezijoje yra, bet jungtinėse valstijose sistema yra paprasta. Pilotas nusprendžia, kaip apeiti, pavyzdžiui, pelenų debesį ir viskas puikiai veikia. Tačiau Europoje mes be abejo turime visų pirma patvirtinti bendrą požiūrį, metodologiją, kurios pagalba galėtume riziką įvertinti. Toliau keleiviai. Turiu pasakyti, kad mes nuolatos ir labai griežtai nuo pat pradžių komisijos vardu akcentavome, kad privalu mm, užtikrinti keleivių teisės. Tai yra labai iški žinia ir teisės, susijusių teisės aktų įgyvendinimas yra valstybių narių rankose, bet man atrodo, kad dauguma oro linijų ir, ir valstybė, valstybių narių labai rimtai pri, interpretavo šį klausimą, nes tai jos nušviestų, kitaip jos būtų nušviesos labai neigiamoje šviesoje. Ir yra numatytas keleivių teisių peržiūrėjimas ir reikės spręsti, ką daryti su su bandymais piknaudžiauti keleivių teisėmis ir kitaip interpretuoti ir suprasti keleivių teisės. Kaip ten bebūtų, teisės aktai reglamentuojantis keleivių teisės buvo įgyvendinti daugeliu atveju. Uh, Ir tose teisės aktuose yra nurodyta, kad keliaiviams privalu suteikti informaciją, reikia jais pasirūpinti ir reikia nukreipti kit, juos kitais maršrutais arba kompensuoti už skrydžius. Na, šiuo atveju kompensacijos reikalavimas netaikomas. Vieningo Europos dangaus iniciatyva yra sparčiai gyvendinama ir aš tikrai negaliu skusis dėl valstybių narių bendradarbiavimo šiuo laikotarpiu. Transporto ministrų taryba e, dirbo labai mm, bendradarbiavimo dvasia. Kitais atvejais tokių sprendimų svarstymas užtruka daug ilgiau. Bet tikrai negaliu skustis dėl bendradarbiavimo su valstybėmis narėmis rengiant Ir dirbant tuose transporto ne, ne paprastoje transporto taryboje. E, taisyklės ir gairės par, paruošėme trys komisijos nariai. E, Almunija, Aš ir dar vienas kolega ir dėl valstybės pagalbos viskas yra aišku. Jeigu valstybė nusprendė, nusprendžia, kad e, yra pakankamai svarių priežasčių teikti valstybės pagalbą oro linijoms, kurios išgyvena sunkumus, tai aišku, keleivių teisėmis turi rūpintis Eurolinija. Tačiau jeigu valstybė nusprendžia, kad Eurolinija atsidūrė tikrai labai sunkioje padėtyje, tuomet valstybės pagalba gali būti suteikta, bet prieš suteikiant tą pagalbą reikia atlikti labai kruopštų įvertinimą. Ir stengtis vengti rinkos iškraipimo ir nesuteikti e, nepagristo konkurencinio pranašumo nesažininko pranašumo. Lyg, lygios galimybės visiems yra labai svarbi tema ir, aišku, už konkurentę atsakingi kolegos labai atidžiai peržiūrės vis, visus atvejus, kai būtų teikiama valstybės pagalba. Kol kas nėra prašymų leisti suteikti valstybės pagalbą oro linijoms. Kaip jau sakiau, oro linijos turi atsakyti to, tokio, tokių situacijų planus. Kažkas uždavė klausimą apie draudimą. Draudimas tokių atvejų yra neįmanomas, nes labai sunku apibūdinti produktą, paslaugą. Bet yra nepaprastųjų padėčių planai, oro linijos juos turi ir tai yra planai skirti tokioms ypatingoms situacijoms kaip ši kuomet visi planai žlunga. O kaip ekonomistas aš manau, kad aš matau, kad yra daug įvairia, čia pagrindo e, nesibaigiančioms spekulacijoms ir, ir, ir bandymams skaičiuoti, kas ir kaip. Ir, ir kad, e, na, vulkaniniai vulkaniniai pelenai gali būti pagrindu prašyti kompensacijos už ką nors. Netrukus vyks uh, transporto Europos transporto tinklų grupės posėdis, bus kalbama apie įvairių transporto rušių plėtojimą. O kalbant apie geležinkelius, aš taip pats savęs klausiu, kaip juos panaudoti ir, ir kaip geležinkeliai pasitarnavo šioje krizėje. Ir jie buvo daug informacijos apie papildomus traukinius, tačiau informacija apie maršrutus, tvarkaraščiai traukinių yra labai prastai sutvarkyti. Jį, ta informacija yra sunkiai prieinama ir ateitie tai taps mūsų prioritetu. Tik tai daugiau informacijos apie visas šias galimybės. Bet vėlgi, jeigu aviacijos sektorių ištiks krizė, tuomet, nu, jeigu norėsime keleivius sugražinti namo, Vėlgi tuo iš esmės rūpinsis oro linijos. Tačiau viskas dar tik yra plan, planų rengimo etape. Reikia kalbėti apie kitas ir, ir naudotis įvairiomis interneto naršyklėmis, ne tik amadėjus daugybę, iš, iš šių įvykio galima išmokti, pasimokti daugybę, daugybės dalykų ir bus teikiama daugybę pasiūlymų dėl įvairiausių priemonių ir bandysime centralizuočiau tvarkyti oro eismą Europoje, bet aš manau, kad ugnikalniai nesilaiko jokių taisyklių ir negalime atmesti galimybės, kad panašus nepapras, kad panašios nepaprastos situacijos susidarys. Visada tokia rizika išlieka, į tai reikia atsižvelgti. Ir tai yra mūsų planų dalis. Ačiū. Thank you. Thank you very much, Mr. Commissioner. <clears throat> Ačiū komisijos nary. Diskusijos baigiamos dabar.